Atrodo, niekas nenori pasisakyti, tai pereisime. Ponas Uspaskis, jums žodis. Ponas Uspaskis, jūs turite paspausti mygtuką, kad galėtumėte kalbėti. E, gerbiamas pirmininkė, e, noriu pranešti, kad aš palaikau e, šitą sprendimą, nors mano kartelį nesuveikė pradžioje. Todėl noriu apie tai pranešti. O dabar dėl esmės. Gerbiami kolegas, dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos, dėl mikrosubjektų metinių atskaitomybės e, nuostatų keitimą. Šis projektas sukelia audringas diskusijas beveik visuose lygiuose e, tiek europos sąjungoje tiek nacionalinių valstybių institucijose. esu įsitikinęs kad turi būti parengtos bendros europos sąjungos taisyklės. tačiau noriu pabrėžti mažinant administracines išlaidas mikroįmonėms neturi būti pažeistas tiek nacionalinių valstybių vidinių rinkų tiek bendros europos sąjungos rinkos sąžiningos konkurencijos sąlygas. manau e, tam e, mikrosubjektams turi būti sukurtas vieningas mokestis kuris egzistuoja kai kuriose valstybėse. jeigu galėtų būti skaičiuojama jis galėtų būti skaičiuojamas arba nuo žmonių skaičiaus arba nuo apyvartos arba nuo ploto e, priklausomai nuo verslo pobūdžio taip išvengsime tų įmonių pagundos užsiiminėti nelegalia veikla. Thank you. Sorry, Mr. Lutfi. I should explain to colleagues. Explanations of vote are for one minute. Norėčiau pasakyti, kad balsavimo paaiškinimui yra skiriama viena minutė. Ponas Ja turi galimybę pasisakyti, prašau. Dank, Herr Präsident. Äh, mit der Möglichkeit zur Befreiung von Kleinstunternehmen von der Verpflichtung zu bilanzpflichtigen Jahresabschlüssen tos išimties taikymo mikrosubjektams e, aš pasisakiau už tai, kad tikrai reikia panaikinti nereikalingą biurokratiją ir pritaikyti tą išimtį 6,3 milijardų eurų. Ir, e, ir turint galvoje, kad valstybės narės individualiai gali spręsti dėl išimties taikymo nacionalinių lygių, manau, kad daug valstybių, ypač Vokietija, pasinaudos tą galimybę būtent dėl tokio reglamentavimo. Įmonės laimės ne tik tai laiko ir pinigų, maždaug 20 tūkstančių eurų kiekvienai įmonė skaičiuojama, bet taip pat tai bus puikus pavyzdys, kad ES yra daug artimesnė piliečiams nei galvojama paprastai. Mes manome, kad tas pavyzdys tikrai bus sektinas šitoje asamblėjoje. Panas Moti, vieną minutę. Kolegos, aš neparemiau Lėnės pranešimo, nes dėja jis rūpinosi mikro įmonėmis, kurios yra, aišku, pagrindinė faktiškai varomo jėga kai kurių ES valstybių, tačiau man pas pranešimas nepatiko, jis buvo blogai padarytas, mes netai norime ginti, mes norime daryti išimčių. Reikia veiksmingo instrumento, kad būtų įmonės konkurencingos rinkoje, kad galėtų gauti kreditų iš bankų, nes būtent apskaitos pagrindų bankai matuoja mokumą įmonių skirdamos kreditą, net ir tai taikoma ir mikro įmonėms. Todėl reikėtų geriau padirbėti, kad būtų įmonėms, mikro įmonėms gal sukurtas skatinamoji sistema, kad joms būtų palengvinti mokesčiai, kad jauni darbdaviai tikrai būtų konkurencingi ir galiausiai galėtų gauti kreditus iš bankinių institutų, kurios kol kas dėja rūpinasi daugiausia tik stambiomis įmonėmis. Ačiū, ponė Haklin. Ačiū, pirmininkė. Su malonumu pritarsiu ponios Len e, pranešimui. Vienas iš dalykų, kuris yra kartojamas e, kalbantis su mažomis įmonėmis, tai yra biurokratijos e, mažinimas ir e, to popierizmo mažinimas. Iš tiesų, kartais labai sunku juos įtikinti, kad tie dokumentai yra, ar tie popieriai yra svarbus. Tad manyčiau, kad šiandieną priimtas sprendimas yra puikus ir tikrai jis atsako į daugelį keliamų klausimų. Šiandieną Mes neprimėjo jokio naujo įstatymo, bet mes pataisėme egzistuojančius teisės aktus ir tai tik tai pagerins e, verslo aplinką bei padidins smulkių įmonių konkurencingumą. Dėkoju. Kolega Bonsignorė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasveikinti pranešėją poną Lėnę. Europos Sąjunga žvelgia į mikroįmonės skirdama jums daug dėmesio. Mano frakcijos vienas iš prioritetų ir buvo mažos ir vidutinės įmonės. Dėl to aš manau, kad mūsų siūlomi veiksmai yra naudingi, tai leis sumažinti biurokratiją. Tų veiksmų tikslas taip pat yra sumažinti tą naštą, kurią ant savo pečių neša mikroįmonės. Ir tikrai tais sunkiais laikais labai svarbu įmonėms pagelbėti. Aš mm, džiaugiuosi, kad matomas papildomas lankstumas, kad valstybės narės galės laukti tos direktyvos tada, kada jos iš tiesų labiausiai reikia. Taip pat džiugu, kad. Taip e, pat norėčiau pasakyti, kad taip pat svarbu užtikrinti tinkamą kontrolės vykdymą. Dėkuoju. Balsavimo paaiškinimai dėl ES strategijos 2020. Filip Lambert pirmas nori pasisakyti, prašau. Is... Oh. Yeah, Mr... Pono Lambero nėra. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, balsavimas buvo labai svarbus ir dėl kelių priežasčių. Visų pirma, trys stambios frakcijos parengė bendrą rezoliuciją. Ji buvo parengta likus šešioms minutėms iki galutinio termino, todėl mes negalėjome pateikti pakeitimų. Tai yra negarbinga tokiame parlamente. Toliau kita pastaba. Jeigu mes būtumėm kalbėję tik apie prasmingo teksto parengimą, tačiau e, taip dar būtų gerai, tačiau dabar e, mes matome, kad komisija ir frakcijos e, parengė dokumentą, rezoliuciją, kuri nieko, absoliučiai nieko nesako ir aš e, manau, kad parlamentas tokiu būdu apsijokia. Tai yra labai svarbios diskusijos dėl strategijos ES 2020, o mes e, tik apsijokėme. Dėkoju toliau Ramona Nikolvanesku. liberalii și democrații au fost printre primii care au... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip visi žinote, liberalai ir demokratai čia turėjo tam tikrų konkrečių idėjų, ypač ekonominių idėjų, kalbant apie strategiją e S 2020. Ir aš turiu pasveikinti esminę idėją, dėl kurios buvo parengta ši strategija, tačiau norėčiau pasakyti, kad į kai kuriuos aspektus nebuvo kreipiamas pakankamas dėmesys. E, beje, šitoje strategijoje nėra aišku, kokia koks yra ryšys tarp šitos strategijos ir sanglaudos politikos. Sanglaudos politika yra vienas svarbiausių regioninio vystimosi instrumentų, todėl mes turime kalbėti apie regionus kaip apie esminį dalyką. Be to mes turime e, tarybos išvadas, kurios ragina e, valstybės narės įgyvendinti tą strategiją, tačiau nieko nekalbama apie vietos valdžios institucijas. Mes, ko, kokių konkrečių rezultatų mes norime pasiekti vieto, vietoje. Manau, kad tokia strategija būtų prasminga, jeigu jinai būtų e, teisingai gyvendinama visose ligmenyse. Dėkoju toliau ponas Luan. În cadrul reuniunii informale a Consiliului European din 11 februarie a fost adoptată o declarație guverne pentru susținerea. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Vasario 11 dieną mes girdėjome valstybių vadovų pareiškimus ir ką jie nutarė dėl finansinės situacijos pagerinimo ir ap, beje jie taip pat diskutavo apie ES 2020 strategiją, tai yra Lisabono strategijos tasa. Tai, ko mums reikia, tai yra laikymasis tų prioritetų, kurie buvo numatyta. Tai reiškia, kad mes turime atsižvelgti į skirtingų Europos regionų skirtingą situaciją ir yra labai svarbu, kad būtų stiprinamas regionų konkurencingumas, kad būtų kūriamos darbo vietos, kad būtų pritraukiamos investicijos, ypač investicijos moksliniams tyrimams. Kaip jau minėjau, reikia atsižvelgti į kiekvieno specifinio regiono ir kiekvieno, į kiekvienos valstybės narės specifinės problemas, nes tik tokiu būdu mes galėsime pasiekti tikslų, kurie yra numatyti strategijoje S2020. Ypač reiktų pabrėžti rėmimą švietimo sektorių, nes jeigu mes neinvestuosime į švietimą, mes nepasieksime augimo. Ačiū. Pirmininkė, žiūrėdamas į tarybos išvadas ir prisimindamas Briuselėje vykusias e, diskusijas bei e, komisijos nario bei valstybių vadovų pastabas. Galvoju, kad kai šalis susiduria su krize Europos valiutų sąjungoje, labai svarbu, kad Europa pademonstruotų solidarumą ir paremtų valstybės, uh, apsaugotų jas nuo spekulacijų. Šiuo laikotarpiu kalbama apie naujas, naujų Europos institucijų steigimą, kad būtų galima kovoti su spekulacijomis. Kalbama apie tam tikro Europos valiutos fondo steigimą. Labai svarbu, kad būtų veiksmingiau sprendžiamos šios problemos. Ponas Uspaskich. gerbiami kolegos e, norėčiau pasisakyti dėl europos sąjungos strategijos du tūkstančiai dvidešimt metų. iš esmės e, bet kokiai iniciatyvai kuri gerina europos sąjungos padėtį galima pritarti bet tai nereiškia kad tai nelieka vietos kritikai ir tobulinimui. tai mano galva pasakytina ir dėl europos sąjungos du tūkstančiai dvidešimt metų strategijos projekto norisi mums šito ar nelabai mes privalome po truputėlį trinti ribas tarp nacionalinių valstybių ekonominių taisyklių. žinoma šiuo atveju aš jokiu būdu nekalbu apie tokias sritis kaip kultūra tradicijos tautinis paveldas. vis dėlto būtina pabrėžti kad ekonomikos prasme europos sąjungos rinka tai yra bendra rinka. priešingu atveju tai būtų tas pats kaip vienos valstybės skirtingiems regionams arba rajonams kaip yra pas mus būtų pradėtos taikyti skirtingos sąlygos. todėl kad ir kaip besipriešintų didelės ar mažos europos sąjungos valstybės narės europos sąjungoje turi būti įgyvendintas terminas bendros ekonomikos sąlygos. taip pat sveikintinas dėmesys aukštųjų technologijų žinių ekonomikos ir mokslo plėtrai tačiau reikia pripažinti kad kiekviena europos sąjungos Pirmininkas nutraukė poną Uspaskechą. Aš jūs nutraukiau, ponas Uspaskechai, sako pirmininkas. Ponios Ajalo Sanders nėra. Tada žodį suteiksime ponui Čiuntis. Dėkuoju, pirmininkė. Aš balsavau prieš šį pranešimą, kadangi jis vėl demonstruoja neoliberaliąją Lisabono strategiją. Tos strategijos požiūrį, e, kuris nieko kito nesikūrė, tik tai nedarbą ES. Mums reikia radikalių permainų socialinėje ir ekonominėje ES politikoje, kurios leistų užtikrinti darbininkų teises. Taryba bandosi pasislėpti už atskirų valstybių narių problemų ir nespręsti jų kolektyviškai. E, Graikija laikoma e, juodąją avele ir e, bandoma įgyvendinti priemonės, kurios neišvengiamai tikriausiai paveiks ir kitas valstybės narės. Vietoj to mums reikia tinkamo susitarimo, kuris pademonstruotų į tikrąjį Europos solidarumą ir sukurtų darbo vietų. Ponas Kačmarek. Ponės ir ponai, ponė pirmininkė, manau, kad ES tikrai reikia naujos strategijos, kuri leistų mums reaguoti į finansinę krizę. Ir svarbus tokios strategijos elementas būtų uh, judėjimo, asmenų judėjimo stiprinimas, kas tai bebūtų, darbininkai, studentai ir taip toliau. E, rezoliucijoje apie tai kalbama. Taip pat būtina remti vidutinės ir smulkės įmonės, nes be jų mes iš šios krizės tikrai neišbrisime. Kai kurie žmonės mano, kad šioje strategijoje nepakankamai akcentuojamas anglaudos politiką. Aš nenorėčiau sutikti, aš tokį akcentą matau. Mes e, kalbame apie ES ateitį, bet jos nebus, jeigu mes šios strategijos negyvendinsime. Žodis ponui Bonsignore. Di diventare adulti politikamente. La kriz... Ačiū, ponė pirmininkė. Krizė dabar pademonstravo, kad uh, mums e, būtina didesnė koordinacija, daugiau galių bendrijos lygmenių, daugiau finansavimo infrastruktūrai, daugiau paramos vidutiniam ir smulkiam verslui. Ir skubiai reikia išbandyti bendrą fiskalinę politiką. Praeitie daug kas tai ignoravo tuo tarpu, kai pasaulinė rinka e, užgrobė amerikietiški bankai. Taigi mums reikia pademonstruoti drąsą. Aš pritariau šiai rezoliucijai draugė su frakcija. Joje yra labai aiškios deklaracijas, bet iš Baroso ir komisijos pusės reikia daugiau veiksmų. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nowa strategija pirmininkė, ponios ir ponai. Naujoji Europos strategija iki 20 metų yra lik e, jaunesnysis Lisabonos strategijos brolis. Turiu pasakyti, kad tuo metu, kai posėdžiavo Europos vadovai ir kalbėjo apie Lisabono strategijos patvirtinimo būtinybę, valstybės narės tuo pačiu metu apribojo e, žmonių, darbuotojų ir paslaugų laisvą judėjimą. Žinoma, ši strategija yra šiek tiek geresnė nei prieš porą mėnesių parengta versija, kai, kurioje iš viso nebuvo kalbama apie sanglaudą. Vis dėlto toje strategijoje pateikiamas lik ir pageidavimų sąrašas ir reikės dar pasižiūrėti, kaip visą tai atsispindės biudžete kitoje finansinėje perspektyvoje. Tikiuosi, kad dėl šios strategijos e, senosios valstybės narės nepradės dominuoti naujųjų valstybių narių atžvilgių. Norėčiau pasakyti kolegoms, kad mes jau užklausime 15 balsavimo motyvų, bet iš, iš viso užsirašysiu kalbėti yra 53. Taigi tai tikrai labai daug užtruks. Jeigu norite pateikti savo motymus raštu, būsiu už tai jums labai dėkingas. Turime dar vieną balsavimo paaiškinimą dėl strategijos ponas Balsų. Ačiū pirmininkė už suteiktą galimybę pasisakyti. ES strategija man yra neprimtina balsavau prieš ją, nes akivaizdu, kad e, ją yra įtvirtinama neoliberalistinė ekonominė politika ir taip, ji yra nukreipta prieš protekcionistinę ekonominę politiką, tai yra prieš valstybių intervenciją, bet turėtume suprasti, kad ir pasimokyti iš krizės, kad e, rinkų negalima palikti kapstytis vienų. Šiame tekste yra pasakyta, kad jeigu valstybės narės neperkelia reglamentų nuostatų, jie įsigalioja automatiškai. Kitose srityse akivaizdu, kad bus imtasi tam tikrų privalomų teisinių priemonių, neliks savarankiškumo Mm, todėl aš balsavau prieš. Matau, kad ponia Ayala Sander e, greitai papietavo ir grįžo. Viena minutė jai. Gracias, presidente. Sí, mm, la agradezco. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad suteikėte man žodį, tačiau aš neturėjau laiko pavalgyti, aš skubėjau į savo kabinetą. Kad ir kaip ten bebūtų, būdama biudžeto kontrolės komiteto nare, norėčiau pasakyti, kad aš esu už ES 2020 strategiją, nes yra labai svarbu, kad parlamentas išsakytų savo poziciją, tačiau turiu vieną išlygą, kurią norėčiau pasakyti, kalbant apie 18 dalį, taip kaip ji dabar suformuluota, joje išlieka išlieka tam tikrų abejonių ir taip pat joje sakoma tai, kas nėra tiesa. Tai ten yra sakoma, kad audito rūmai kritikavo valstybės narės ir komisiją. E, tačiau čia yra kalbama ne apie 8. Iš tiesų tiesa buvo, e, kad buvo kritikuojama ne dėl 80 procentų e, biudžeto išlaidų, bet dėl to, kad pirm, bet tiesa yra tokia, kad mes pirmą kartą buvom pasveikinti e, iš audito rūmų ir būtent už tą biudžeto dalį, kurią administruoja pačios valstybės narės. Tai reiškia, kad mes e, labai pa pasitaisėme ir audito rūmai mus sveikina, o tai neatsispindi šiame dokumente ir mes sudarome neteisingą įspūdį savo piliečiams. Iš tiesų e, yra visiškai priešingai, negu čia 18 dalyje pasakyta. Dėkoju dėkoju ir skanaus. Menesku. Ponas Menesku, dėl Goldstone. Ne, atsiprašo pirmininkas e, Ramono Nikol. Vis tik tai dar kartą. Ačiū, pirmininkė. Balsavau prieš šį pranešimą. Nors e, kaip iniciatyva ji man pasirodė pakankamai padori. Joje analizuojamas Izraelio ir e, Palestinos konfliktas, raginama e, pagerinti situaciją regione, bet e, aš pastebėjau, kad Izraelio vyriausybė čia yra traktuojama taip pat kaip Hamas. E, organizacija, kurią ES yra įrašiusi į teroristinių organizacijų sąrašą. Todėl aš nemanau, kad Izraelio ir Palestinos e, konfliktą galima išspręsti tokiu pranešimu. Todėl balsavau prieš. Pone Aros. Ponas Mešaros. Ačiū, pirmininkė. E, Teisėjo Goldstauno pranešimas yra didžiai gerbiamo asmens darbas. Mes turime pasitikėti jo išvadomis. Tai ne politinis pareiškimas, ne politinis pranešimas, todėl turėtų būti įgyvendintas. Aš balsavau už, bet e, toli gražu ne su visomis pranešimo nuostatomis sutinku, nors ir maniau, kad priimti jį šiandieną parlamente dėrėjo. Aš manau, kad jis prisidėjęs prie taikos vidurio rytuose. Dėkui. Dabar žodis ponė Kristinai Brūvai. Dėkoju pirmininkė. 2008 m. gruodžio mėnesį Izraelis brutaliai užpuolė gazos ruožą ir dėl to 1400 žmonių, dauguma civilių, tame tarpe ir 400 vaikų žuvo. Vadinamasis Goldstone pranešimas bando įgyvendinti objektyves priemonės. E, jame analizuojamas tas baisus nusikaltimas ir uh, labai aiškiai pasakoma, e, kokias tarptautinės teisės normas Izraelis šiuo užpalimu pažeidė. Aš balsavau už Europos parlamento sprendimą, būdama savo partijos e, Vengrijoje narė e, balsavo už tai, kad būtų įgyvendintos Goldstono pranešimo nuostatos ir noriu atsiprašyti Palestinos aukų, nes Vengrijos vyriausybė visada pasisakė prieš Goldstono pranešimą. Ponas Vandalin. Pirmininkė, e, Goldstono pranešimas yra per daug vienpusiškas per daug e, kaltinimų yra pateikiama Izraeliui, o Hamas tuo tarpu naudojosi civiliais kaip skydų. Galstono pranešime apie tai apskritai neužsimenama. Atitinkama jungtinių tautų komisija atitinkamo jungtinių tautų komisijoje. E, šį pranešimą rengė Saudo Arabija, e, Libija, Pakistanas. Šios šalis tikrai negarsėja pasaulyje savo demokratiją ir tikrai nėra žodžio laisvės e, šalis. Aš nepritariu Gauston pranešimui, dėl to balsavau ir prieš visą e, parlamento rezoliuciją, nes ji tokia pati vienpusiška. Pone Roitova atsisakė žodžio pasakyti dabar, po, teisės pasakyti dabar pona Stakula. Häpeä, että Euroopan parlamentti hyväksyi vaikkakin niukalla enemmistöllä tämän raportin, koska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 šio plenarinio posėdžio dauguma e, pritarė išvadoms. E, buvo paleista maždaug 800 raketų, tai padarė Hamas. Hamas nuolat kelia grėsmę Izraeliui, todėl Izraelis turi siekti apginti savo piliečius. Labai liūdna, kad čia buvo patvirtinta ta vienpusiška ataskaita, nors ir nesulaukė didelės balsų daugumos. Tikiuosi, kad ateityje vis dėlto bus balsuojama už demokratiją, žodžio laisvę ir mes eksportuosime demokratiją į vidurio rytus. Krucei, su całą pewnością. Ponas Černetski, pirmininkė, pažadu, kad šį kartą kalbėsiu trumpiau. Teisėjas Gaustonas tikrai nėra objektivumo pavyzdys. Uh, E, balsavau prieš šį pranešimą, nes mano nuomonė susidaro įspūdis, kad tame pranešime situacija vidurio rytuose vaizduojama juodai ir baltai. Mm, ir Izraelis pristatomas kaip neigiamas herojus. Aš manau, kad situacija yra daug sudėtingesnė ir reikėtų vengti tokių vienpusiškų vertinimų. Pirmininkė ir aš, ir galbūt jūs lankėmės Zdero mieste, kuris buvo apšaudytas daugybę raketų, kurias paleido Hamas. Manau, kad šis pranešimas tikrai neturėtų, tas, nėra tas dalykas, kuriuo Europos parlamentas galėtų pasigirti. Esu buvęs kai kuriuose vidurio rytos, rytų dalise. Ponas Hanan, pirmininkė, daug girdėjome apie šios diskusijos proporcingumą. Ir man būtų labai įdomu sužinoti, e, ką Izraelio gynėjai laiko proporcingomis priemonėmis. Ar jeigu Izraelis būtų paleidęs tiek pat šaugmenų į gazą, ar tai būtų proporcingumas? Manau, kad šiame pranešime trūksta proporcingumo ir apima labai keistas jausmas, kai skaitai apie e, smurtinį išpolį bet nepaminėta, kad um, tas išpolis įvyko per bokso rungtynes. Ne, nesakau, kad Izraelio nereikėtų uh, kritikuoti, manau, kad uh, buvo padaryta klaidų, Izraelis uh, nori, kad Palestina būtų stabilus vienetas ir geras kaimynas. Bet vis dėlto tos pranešimo šališkumas ir tonas e, mus tik nutolina nuo dviejų valstybių sprendimo, pagal kurį Izraelis ir Palestina taikiai sugyventų. Yeah, Dėkoju toliau ponas Lamsdorf, dėkoju ponė pirmininkė, mano partija balsavo prieš šią rezoliuciją dėl Goldstone rekomendacijų gyvenimo. Mes negalime pritarti e, tokiai, e, tokioms rekomendacijoms, kuomet jai parašyti buvo suteiktas įgaliojimas, neaišku, kaip ne viena valstybė narė tam nepritarė. E, be to, tai yra pranešimas, kuris nenagrinėja konflikto priežasčių. Tačiau tai nereiškia, kad nereikia tyrinėti e, to, kas vyksta. Taip, iš tiesų, e, Izraelio veiksmai taip pat turėtų būti e, tyriami. Tai, kad mes balsavome prieš, nereiškia, kad mes kad, kad mes nesidžiaugiame e, tais ženklais, kurie, e, taikos ženklais, kurie buvo pasiusti ir iš Izraelio, ir iš Palestinos pusės. Taip pat mes e, norime paremti tai, kad Obama darytų viską, kad būtų siekiama taikos tam regione. Ir taip pat mes taip pat e, norime kritikuoti naujų naujakurių gyvenviečių kūrimą. Dėkoju, toliau kalbėsime apie Baltarusiją, ponas Mikolačič. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Dėkoju, pirmininkė. Gerbiamas kolegos, gerbimiai kolegos. Esu įsitikinęs, kad mes turime pasiūsti aišku signalą Baltarusijai. ES turi būti pasirengusi įvertinti dvišalius santykius, jeigu Baltarusija nesiliaus pažydinėti žmogaus teisų ir demokratinės valstybės principą. Aš taip pat esu pasipiktinęs Baltarusijos prezidento sprendimu dėl interneto kontrolės. Iš tiesų, e, mes matome, kaip yra užgneužiama minties laisvė ir spaudos laisvė, tai taip pat yra kliūtis demokratijai, tai taip Tai skatina Baltarusijos piliečių nepasitikėjimą. Neseniai demokra, demokratinės opozicijos nariai Baltarusijoje buvo įkalinti ir tai yra susiję su uh, artėjančiais prezidento rinkimais. Dėkoju toliau ponas Kavanovski. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję kolegom za przygotowanie tej rezolucji. Panie pirmininkė, ponės ir ponai, dėkoju už e, tai, kad Europos parlamente buvo parengta ir priimta ši rezoliucija. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas balsavo už ją. Joje uh, reiškiama parama Baltarusijos žmogaus teisėms ir pagrindinėms teisėms, e, e, žodžio laisvė, e, kitas pagrindinės vertybės yra labai svarbios ES. Taip pat džiaugiuosi, kad ES remia Lenkų mažamą Baltarusijoje. Bet aš norėčiau pridurti, kad valstybės narės turėtų duoti pavyzdį mūsų kaimynams ir visų pirma mūsų valstybėse narėse turėtų būti tos žmogaus teisės gerbiamos. Ponas Kačmarek. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, aš balsavau už šią rezoliuciją. Mums reikia įteisinti Lenkų sąjungą Baltarusijoje. Mes pareiškime solidarumą su visais Baltarusijos piliečiais. Jie turi uh, turėti galimybę naudotis savo piliečių teisėmis. E, vakar aš e, Baltarusijos ambasadoriui pasiunčiau laišką, bet e, jis galvoja, kad Lenkijos spauda situaciją Baltarusijoje pateikia neobjektyviai. Aš taip nemanau. Mes kalbame apie mažumų teisės, apie dvigubus standartus ir aš manau, kad E, kalbėdami taip, mes turime Baltarusijos interesus. Dabar ponė Andrikienė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš paremiau rezoliuciją dėl piliečių visuomenės ir nacionalinių mažumų Baltarusijoje. Šiandieną norėčiau dar kartą pareikšti didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų pastaruoju metu Baltarusijoje, nukreiptų prieš piliečių visuomenę, prieš nacionalinės mažumas ir uh, organizacijas. Aš norėčiau pareikšti savo solidarumą su piliečiais, e, kurie negali naudotis savo piliečių teisėmis. Aš taip pat noriu e, griežtai pasmerkti Angelikos Borės, e, Baltarusijos Lenkų sąjungos vadovės suėmimą ir taip pat Jungtinės piliečių partijos vadovo Lebetko suėmimą. Jis yra buvęs šiame parlamente kaip svečias keletą kartų. Deja, Baltarusijos žmonės negali pasinaudoti daugeliu projektų ir ES siūlomų programų, kurias ES ketina finansuoti iš ES rytų kaiminystės politikos lėšų. Arba su. Ponas Takula, Ačiū pirmininkė. Manau, kad galvojant apie padėtį Baltarusijoje, mums, europiečiams, svarbu prisiminti, kokios yra mūsų vertybės. Apie tai kalbu todėl, kad neseniai balsavome Įvyko tas liūdnas balsavimas dėl Gaustono pranešimo. Viskas, kas susijęs su Kaukazu, Ukraina, Baltarusija, turi mums priminti apie mūsų vertybės - žodžio laisvę e, demok ir demokratija. Tai yra bendrijos vertybės ir mes norime tas vertybės skatinti ir Baltarusijoje. Turime pasirūpinti, kad Baltarusijoje būtų ginamos mažumų teisės, kad religinės mažumos su kuriomis buvo netinkamai elgiamasi, kurios buvo persekiojamos, taip pat galėtų džiaugtis religijos laisvę. Svarbu, kad šią žinią pasiūstume ir Baltarusijai ir suteiktume Baltarusiems viltį. Ponas Hanan. Pirmininkė, Nors aš ir pritariu tos rezoliucijos formuluotėms, man kyla klausimas, ar mes turime teisę skaityti paskaitas Baltarusijai apie demokratijos padėtį. Mes Pasižiūrėkime aplinkui. Mes čia tvirtiname 27 e, valstybių narių politbiuro e, sprendimus, e, bet juk pas mus vyksta referendumai, į kurių rezultatus mes nekreipiame dėmesio. Manau, kad mes e, lik ir kritikuojame Sovietų sąjungos aparatą, bet e, išlaikome savo žemės ūkio politiką. Taigi tikrai nenostabu, pirmininkė, kad e, senosios komunistinės partijos vadovavo kampanijoms, kai jų šalis kreipėsi įstojimo į Evrafeiskį sojus.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 nuolat yra persekiojami patriotai ir tie, kurie mano kitaip. Tai, yra, tai vyksta visoje Europos Sąjungoje, o parlamentui į tai yra nusispjauto. Mes bandome mokyti kitus. Atsiprašom, buvo vertimas į suomių kalbą anglų kanalu, prašom pradėti iš naujo. Merci. Est-ce que ça va comme ça, monsieur le président? Tikiuosi, kad dabar bus viskas gerai. Ar gerai, ar dabar girdite mane, ponė pirmininkė? Gerai. Taigi aš sakiau, kad prancūzų patriotai, e, flamų patriotai, vengrai, austrai patriotai ir, kit, kit, ir, ir kitaip manantys žmonės šiuose šalise yra persekiojami, o parlamentui yra visiškai tas pats, kad tai vyksta, o mes bandome e, mokyti trečiasias e, šalis. Praėjusią savaitę mes priemėme rezoliuciją dėl Ukrainos e, ir ten yra nuostatų, kurio, kurios įžeidžia kai kurios Ukrainos nacionalinius didvyrius ir yra žmonių, kurie sudėtingomis sąlygomis tarp dviejų totalitarinių režimų, iš vienos pusės Hitlerio režimo, iš kitos pusės Stalino režimo e, dirbo. Ir e, dabar e, mes pažeminame tuos didvyrius. E, pa, pateikdami tokius dokumentus. Dažnai nacionaliniai didvyriai e, kovoja prieš savo kaimynus. Ir Aš nežinau, ar mes, pavyzdžiui, prieštarautumėme, kad Žandark yra nacionalinė didvirė. Tikriausiai ne, todėl gerbkime ir kitų šalių didvirius. Kągi, beveik įpusėjome balsavimo paaiškinimus, liko dar pusė, dabar periname prie finansinių sandorių apmokesnimą. ECR e grupės vartu dabar kalbės ponė Svinburn. Ačiū. ECR pripažįsta, kad finansinių paslaugų e, sektorius neišvengia krizės. Reikia reaguoti į, į ir tie, kurie e, beteodariškai elgesi, turėtų už tai ir atsakyti. Reikia užtikrinti, kad būtų lėšų, e, jeigu kiltų krizė ir manau, kad tarptautinių susitarimų kontekste jau atėjo laikas patvirtinti finansinių operacijų mokestį. Ir kai kuriama ši sistema, negalima atmesti jokių priemonių, jeigu tik jas remia tarptautinė bendryje. Bet žinoma, reikia ir saugiklių, kad tos priemonės pasiteisintų, kad jų nebūtų vengiama. Mm, tačiau mes vis dėlto nepritarėme septintam punktui dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, mes prieštaraujame tam, kad ES būtų suteiktos naujos galios rinkti mokesčius. Ir nors tos, to punkto formuluotė yra atsargi, vis dėlto jį duos neigiamą rezultatą. Kitas dalykas finansinių operacijų mokestis neturi būti e, skiriamas projektams, kad ir kokie vertingi jie būtų. Tos lėšos turi būti panaudojamos ateities stabilumui, užtikrinti, kad vėl būtų, kad būtų išvengta ekonominio chaoso. Šis mokestis reikštų, kad ES suteikiama galimybė rinkti mokesčius, Ir gali būti, kad tos lėšos bus panaudotos vystimo projektams, o nestabilumui užtikrinti. Dėl šių priežasčių mes balsavome prieš šią pasiūlymą dėl rezoliucijos. Higgins, Dėkuoju dabar žodis ponui Higgins. Pone pirmininkė, susilaikiau balsuodamas dėl finansinių operacijų mokesčio rezoliucijos nes iš tikrųjų e, tų sprendimų nepakanka siekiant susidoroti su e, tokių finansinių institucijų kaip rizikos fondai ir Goldman Sachs e, vykdomais veiksmais. Mes vasario 8 New York'e matėme diskusijas dėl spekulacijos grėsmės, o dabar matome, kad ir vėl spekuliuojama ir prieš Graikiją, ir prieš eurą. ES komisija ne tik nei rankos nepajudina, kad juos sustabdytų, bet ir veikia drauge su jais, užsipuldama Graikijos darbininkus ir ragina juos e, mokėti tų parazitų reikalaujamas išmokas. Reikėtų, kad bankai savo didžiulius resursus panaudotų investicijoms, o ne savo goduliui patenkinti. Dėkuoju, žodis ponui Borgezijo. Pone pirmininkė, mes susilaikėme balsuodami, tačiau aš pats esu prieš E, šį, šią idėją apmokestinti finansinius sandorius. Aš visuomet tą kartoju yra kalbama apie minimalų apmokestinimą. Mes nesame prieš tai, kad ES galėtų e, taikyti tiesioginį apmokestinimą. E, tai yra palikta valstybėms narėms, tačiau mes esame prieš tas nuostatas, kurios yra e, įrašyto šioje rezoliucijoje, kuomet galima e, apmokestinti kažką be be atitinkamo atstovavimo. Vokietijos teismas taip pat pateikė savo nutartį šiuo klausimu ir buvo toje nutartyje yra rašoma, kad e, tiesioginis CO2 emisijų apmokestinimas nėra skaidrus ir tai turės e, neigiamas pasiekmes, tiesioginės neigiamas pasiekmes ES piliečiams. Taigi toks apmokestinimas nėra suderinamas su konstitucinėmis nuostatomis. Dėkuoju toliau, ponas Henan. Dėkuoju, pirmininkė. Aš nesu e, įtikintas, kad reikia apmokestinti finansinės operacijas. Nors ir suprantu, kad e, to pasiūlymo autoriai e, rėmėsi geromis intencijomis, e, tačiau juk išvados gali būti skirtingos. Problema ta, kad toks Tobino mokestis neturėtų būti taikomas vien tik tai ES, nes jo taikymas E, gali e, priversti kapitalą ištekėti ten, kur sąlygos palankesnės. Tad kodėl dabar mes priimame šią rezoliuciją, ji užsipuola bankininkus, užsipuola e, finansininkus ir aišku atriša rankas Europos institucijoms ir drauge su finansinės priežiūros harmonizavimu, kitomis priemonėmis mes matome, kad sičiui iškyla didžiulė grėsmė, o Europos piliečiams iškyla skurdo grėsmė. Much, uh, Ponas Kamal. Dėkuoju, pirmininkė. Kas be pažvelgtų į neseną finansinę krizę, e, susimasto, kaip e, reguliuotojai galėjo leisti jai įvykti, kai e, milijonai mokesčių mokėtų pinigų buvo išleisti tiems žlugusiems bankams paremti. Tad, kai kalbame apie mokestį e, finansinėms operacijoms, galbūt galvojame, kad jisai gali būti naudingas. Bet e, jo tikrasis poveikis, jeigu pažvelgsime į finansinių rinkų veiksmų grandinę, tai pamatysime, kad bankai tas sąnaudas perkels ant vartotojų pečių. E, tada iškils taip pat ir draudimo kaštai, o tai yra labai svarbu tarptautinėje prekyboje. Jeigu norime šią problemą tikrai spręsti, neturime panaudoti milijardus mokesčių mokėtojų pinigų e, korumpuotoms vyriausybėms paremti, bet turime imtis rimtų veiksmų kad padėtume žmonėms išbristi iš skurdo. Dabar periname prie bendros mokėjimo eurais ir dvies e, rezoliucijos ponas Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Chcem oceniť... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau įvertinti ES pastangas e, įvesti vieningą e, finansinių sandorių tvarką euro zonoje. Tačiau kita vertus, aš matau, kad tos, nau, tas naujas taisy, tomis naujomis taisyklėmis bus galima lengvai piknaudžiauti. E, bankai tarsi prisider, priderino savo mokesčius, tačiau jie tuo pačiu įvedė naujus mokesčius e, savo filialuose už e, pinigų e, pervedimus. Todėl įvedus naujas taisyklės, e, tie, e, tie mokesčiai e, taip pat nebūtų panaikinti. Tai reiškia, kad bankų situacija nepasikeistų ir jie toliau galėtų naudotis mokėjimų situacija. Taigi mes turime stengtis, kad visi bankai nu, laikytųsi naujų taisyklių. Speaker, Dabar kovos su klastojimu priekybos susitarimas. Pirmasis kalbėtojas, e, ponas Kalinovski. Pirmininkė, balsavau už šią rezoliuciją, nes atstovaudamas savo rinkėjams negaliu pritarti tam, kad dėl kažko būtų susitariama už rinkėjų nugarų. Lisabonos sutartis suteikė naujų kompetencijų Europos parlamentui, todėl Europos parlamentas turi pasirūpinti, kad būtų gerbiamos piliečių teisės. Negalime leisti, kad komisija vestų slaptas dėrybas. Tai netitinka ES teisės principų ir prieštarauja principui, pagal kurį piliečiai turi teisę susipažinti su ES teisės aktais. Taigi rezoliucija gera ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas nagrinėja Europos komisijos dokumentus. Pone Harkin, pirmininkė, kalbant apie kovos su klastojimu priekybos susitarimą, turiu pasakyti, kad dabartinės dėryboms trūksta skaidrumo. Ir jeigu šiomis dėrybomis bus naudojamasi kaip formulės pasiekti pasaulinį sutarimą, tai tikrai prieštaraus e, skaidrumo nuostatoms, kurių norime tikėtis iš savo teisėkuros institucijų. Tikrai nemanau, kad reikėtų vengti visuomenės e, dėmesio priimant tokius sustarimus, kurie tiesiogiai veikia piliečius. Perėsiu prie paties sutarimo. Reikia, kad Europos uh, E, būtų atsižvelgta Europos e, duomenų apsaugos tarnybos nuomonė, pagal kurią e, komisija įpareigojama vesti atvirą dialogą dėl šio susitarimo. Tas susitarimas visuomeniai svarbus, bet dėl to neturi būti pažeidžiamos asmenų teisės į privataus gyvenimo apsaugą, neturi būti pažeistas nekaltumo prezumcijos principas ir žodžio laisvė. Dar vienas dalykas. E, atjungimas nuo interneto padarius tam tikrus pažeidimus, tai labai smarkiai paveiktų ES piliečių teisės. Ir manau, kad tai, kaip Europos parlamentas ir komisija nagrinės šį klausimą, labai daug ką pasakys apie skaidrumą ir atskaitomybę. Ačiū, ponas Kamal. Dėkui, pirmininkė. Manau, vienas iš svarbių dalykų, kai kalbam apie šią rezoliuciją, buvo tai, kad sugebėjome. E, surasti sutarimą visame parlamente, pasiekime bendrą sutarimą, kad e, jeigu nebus e, tinkamos informacijos apie šias dėrybas, o liks vien tik tai e, kažkokie gandai apie tai, kad bus konfiskuojami kompiuteriai ant sienos ir taip toliau, tai nieko nepasieksime. Iš tikrųjų, mums reikia daugiau skaidrumo, kai kalbame apie susitarimus dėl kovos su klastojimu. Aš manau, kad komisija vakar e, šią žinę išgirdo ir ateityje teiks mums daugiau informacijos. Jeigu komisija derėsi 27 valstybių, E, vardu mums labai svarbu žinoti jos darybinę poziciją. Mums taip pat būtina turėti poveikio įvertinimą to, kas yra siūloma, kaip tai paveiks ES pramonę. Taigi paremiu šią rezoliuciją ir e, kviečiu, kad būtų daugiau skaidrumo. Dabar žodis ponui Paška. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man kelia nerima Europos komisijos elgesys dėl šio susitarimo. Dėrybos vyko už uždarų durų. Europos parlamentarai nebuvo informuoti apie tai, nors jiems paskui vėliau reikėjo balsuoti dėl šios sutarties. Manau, kad reikia pakeisti tokią procedūrą. Ar e, komisija tikisi, kad Europos parlamentas paskui prisims atsakomybę už jos tokį sprendimą? Manau, kad tai nėra geras signalas Europos piliečiams ir visam pasauliui, jeigu Europos komisija e, labai dažnai e, po, po to turės keisti šį susitarimą. Tai rodo, tai rodo kad nevyksta gera, gera komunikacija tarp institucijų. Dėkoju. Ačiū, dabar periname prie e, bendrųjų tarifų lengvatų sistemos. Ponas Kamal, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. E, visi žinome, kad e, bendrųjų tarifų lengvatų sistema yra peržiūrima, dabartinės sistemos galiojimas baigėsi. Galvojant apie šią sistemą, apie sistemą plus, labai svarbu atkreipti dėmesį į dėrybas dėl Europo, ekonominės partnerystės susitarimų. Daug šalių pasirašo susitarimus su ES, bet aš kritikavau tuos susitarimus dėl to, kad viskas yra daroma pagal vieną kurpalių. Manau, kad reikėtų suprasti, jog ekonominės partnerystės susitarimai susiję ne tik su priekyba, jais yra eksportuojamas Europos regionės integracijos modelis. Yra šalių, kurios nori priekiauti su ES, nori eksportuoti savo priekes lengvatinėmis sąlygomis į ES. Labai svarbu, kad E, tos šalis, kurios nori priekybos susitarimų, bet netitinka EPA kriterijų, galėtų dalyvauti bendrųjų e, tarifų lengvatų sistemoje plus. Manau, kad tai padėtų sumažinti skurdą daugelį šių šalių. Ačiū, ponas Hananas. Pane pirmininkė, e, beveik nepastebėta, bet Pietų Amerika ir, ir, ir Pietų Amerika dabar uh, E, slysta Nikaragvoje, Venezueloje, e, kitose šalyse e, matome aišku polinkį į diktatoriškus režimus, tolsama nuo demokratijos. Visos valdžios galios yra pradedamos kontroliuoti centralizuotai laikantis socialistinių principų. Ir e, kai visa tai vyksta, tai ką kairieji kritikuoja toje pasaulio dalyje. Konkrečiai Kolumbijos režimą, kuriam vadovauja uh, ponas Urybė. Jis sugražino tą nelavingai šaliai tvarką ir apribojo sukarintų grupuočių ir iš kairės iš dešinės veiksmus. Uh, Tikrai keista, kad kai kas šiame parlamente pasirinko būtent e, jį e, savo kritikos objektu. Ponas Antonijoci e, Bucini. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegoms už tai, ką jie pasakė, kalbėdami apie šią svarbę temą. Su Lisabonos sutartimi išaugo Europos parlamento kompetencijos ir atsakomybė ir mes turime daugiau atsakomybės, tai yra mes turime daugiau veikti užsienio, e, politikoje, užsienio politikos rytyje. Taigi aš norėčiau pritarti tam, kad Europos išorės veiksmų tarnyba ir ir specialioji galiotinė šioje srityje yra labai svarbus ES politikai. Manau, kad tai e, yra svarbus žingsnis link ryštingos ES užsienio politikos, kuris suteiks daugiau politinio svorio ES. Dėkoju. Toliau Faust Sinclair. Thank you, uh, Mr. President. Um... Dėkoju, panė pirmininkė balsavau prieš 17D e, ir 19 pakeitimus, e, kurie užsipuolamas NATO ir raginama, kad būtų um, iš ES e, pašalintos NATO bazės. Vienas iš argumentų yra tai, kad Europos projektas išsaugojo taiką Europoje. E, pastaraisiais dešimtmečiais. Aš manau, kad tai netiesa. Būtent NATO padėjo tai padaryti. Aš manau, kad e, tie, kurie e, pasiūlė tuos pakeitimus, yra būtent tie žmonės, kurie laikė žmonės uždarytus už geležinės uždangos. Uh, Aš noriu pareikšti savo padėką JAV, Kanadai ir kitoms NATO valstybėms. Aš manau, kad Junktinė karalystė yra suinteresuota bendradarbiauti su visomis šalimis prieš ES totalitarizmą. Periname prie Europos saugumo ir gynybos politikos, pasakys ponas Antonijoci. Dėkoju, ponė pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą ir norėčiau pabrėžti, kad e, mes turime kurti daugiau sinergijos, užtikrinti daugiau bendradarbiavimo tiek, tiek, e, tiek civilė, civilinėje, tiek karinėje srityje netgi e, jeigu kai kada ir išsiskiria pozicijos. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad būtų nustatytos E, atitinkamos priemonės, kad būtų e, atitinkamas ES veiksmų centras, e, kurį kontroliuotų aukštasis įgaliotinis. Tokiu būdu mes galėtume kartu vykdyti bendras karinės ir civilinės operacijas, kad vėliau užti, užkirstume kelią visoms įmanomoms problemams. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την υπομονή σας. Καταψήφισα τη σχετική έκθεση Ačiū pirmininkė, ačiū už kantrybę. Balsavau prieš šį pranešimą, kadangi taip yra tesiama ta pavojinga tendencija, kurią ES tęsia saugumo ir gynybos rytyje. ES įteisina karinius, karinės intervencijas. Vis dėlto ir galime griebtis karinės jėgos, jeigu kyla socialiniai neramumai. Vis dėlto pasaulinė architektūra keičiasi ir ES turėtų vykdyti draugiškesnę politiką savo kaimino atžvilgių ir nesekti e, JAV e, pavyzdžių. Manau, kad konfliktus reikia spręsti diplomatinėmis priemonėmis, o ne karinė jėga. Reikia pasitelkti jungtinės tautas, to nori ir piliečiai. Ačiū. Posėdis stabdomas iki 15 valandos. Ačiū visiems. Pirmininkas dėkoja vertėjams.